kurią suteikia atviros paslaugų rinkos, turi būti aptinkamai įvertinamas. Dar kartą ačiū Jums už paramą. Ačiū. Ponu komisariu, gavau du pasiūlymus dėl rezoliucijos. Diskusija baigta ir balsuojama bus rytoj 12 val. Toliau. Klausimas, ir kurį sakoma žodžiu, Norvegijos muitų mokesčių taikomų žemės ūkio produktams padidėjimas. Ir dar kartą žodis klausimo autoriai, ponai Moreriai. <clears throat> Senora prezidentė, senora komisarė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Šis klausimas žodžiu, kurį patvirtino mano komitetas, INTA komitetas, e, yra atspindėtas ir tame klausime žodžiu, kurį mes dabar teikime. Taip pat tekstas priklauso ir ponui Kristoferiui Fjellneriui. E, sausio mėnesį šiais metais buvo parašytas tinkamas dokumentas ir matome, kad jau nuo šių metų sausio mėnesį Europos eksportuotojai susiduria su specialiais e, reikalavimais sūriui, avienai, jautinai, kurie eksportuoja Europos, e, kuriems advaloren buvo padidinti muito mokesčiai atitinkamai 277 procentais, 429 procentais ir 344 procentais. Pirmiausia, gerbiamas komisijos nariai, ar su jumis buvo dėl to tartasi, ar jūs apie tai žinojote, ar jūs bandėte išsiaiškinti, kokiu padariniu tai, tai gali turėti eksportui iš ES į Norvegiją ir atitinkamiems produktams. Ar tai nepažeidžia Norvegijos prisimtų įsipareigojimų pagal EEE e e susitarimus? dėl e, papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, kurios įsigaliojo 2012 m. sausio mėnesį. Ar visa tai nėra pažeista? Jeigu yra pažeidimų, jeigu nebus rastas teisingas atsakas iš Norvegijos administracijos, ką jūs padarytumėte skubiai? Taigi toks buvo e, žodžių klausimo. Kokia buvo klausimo žodžių esmė? Ir aš dabar norėčiau sužinoti, ką komisija pasakys bet aš e, norėčiau porą savo minčių dar pridurti. ES yra įpareigota e, įgyvendinti prekybos atverimo politiką. Ir labai dažnai jūs merkite mūsų partnerių protekcinės priemonės prekybos atžvilgių. Tai dėl šiuo atveju mes turėtume dar labiau pasirūpinti, kad mūsų partneriai turintys sutartinius e, įsipareigojimus su mumis būtų gerbiami, būtų gerbiami, kad jų būtų laikomasi, bet to tie partneriai priklauso Europos ekonominiai erdvėjai. Aš žinau, kad e, Norvegija labai tvirtai saugo savo priekybos interesus, bet mes esame e, pagrindinis Norvegijos partneris, todėl 2013 metų įsipareigojimai turėtų būti įgyvendinami. Ar mes siekiame pažangos? įvegdami tokius reikalavimus. Tokios protekcinės priemonės netenkina laisvos prekybos tarp dviejų partnerių principų. Tai mūsų, tokia patėtis mūsų netenkina. Norvegija turėtų būti įpareigota tęsti procesą e, pagal šį susitarimą. Taigi, kaip aš jau sakiau, gerbiamas komisijos nariai, laukiu jūsų atsakymo. Thank you. Uh, Ačiū, pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos parlamentui už paramą dėl priemonių, uh, kurių ėmėsi uh, Norvegija. Parlamento rezoliucija labai sveikintina. Mes manome, kad Norvegijos taikomas priemonės yra protekcionistinės ir nėra tokie veiksmai, kurių galima tikėtis iš draugų ir kaimynų. Apgailestauju, kad Norvegija nesikonsultavo su mumis prieš vyriausybei patvirtinant e, tarifų padidinimų. Po to, kai buvo priimtas sprendimas, komisija taikė visas priemonės, kad pasipriešintų. Buvo siunčiami e, laiškai komisaro Čiološo, Žemės ūkio generalinio direktorato dėl šių tarifų konsultacijos su Norvegija vyko politinių ir techninių lygmenių. Klausimas buvo kelias jungtinėme komitete, nepaisant to, Norvegija, Norvegija nenorėjo persvarstyti savo priemonių. Komisija tačiau mano, kad per trumpą ir vidutinį laikotarpį ekonominis e, šių muitų padidinimo poveikis bus ribotas. Pagal pirmosius penkis mėnesius šių metų sūrio eksportas iš ES į Norvegiją padidėjo pusantro procento ir jau esant padidintiems muitams. Tačiau per ilgesnį laikotarpį nu, didesni tarifai gali apriboti mūsų eksporto augimui į Norvegiją šiems produktams. Taip pat reikia pabrėžti, kad kai dėl hortenzijų jų eksportas sumažėjo nuo 3 milijonų eurų 2012 metais iki 1 milijono 2013 metais padidinus, padidinus muitų, pakeitus muitų klasifikaciją. E, šie veiksmai prieštarauja e, Europos ekonominės erdvės sustarimo straipsniui ir dvišaliams e, sustarimui jo 19 straipsniui, kur numatoma laipsniškas prekybos liberalizavimas. Tačiau Mes dabar svarstame, ką galima būtų padaryti dvišalių pagrindų ir atsižvelgsime į tai ir kitose mūsų santykius Norvegijos rytise. Ačiū. Dabar dvi minutės, ponas Stasnė. Stasnė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Žemės ūkio produktų tarifų padidinimas yra iš tikrųjų susitarimų, dvišalių susitarimų pažeidimas ir bendradarbiavimo dvasės susidarimas, e, pažeidimas. E, tai yra protekcionistinė priemonė, kurios ėmėsi, ėmėsi Norvegija. Šitas padidinimas pažeidžia pagrindinį ES principą liberalizuoti prekybą. O Norvegija yra EEE e narė ir ji turi laikytis šito principo Ir be to šitie apribojimai buvo nustatyti nepasikonsultavus iš anksto su komisija. Tai yra nepriimtina, kadangi Norvegija yra ta valstybė, su kuria ES turi labai glaudžius ekonominius ir politinius ryšius. Tai taip pat yra netinkama valstybei, kuri siekdama išvengti neigiamos įtakos savo ekonomikai, numato tokius mokesčius. Ji turėtų, komisija turėtų pareikalauti, kad būtų atsisakyta tokio mokesčio padidinimo ir kad Norvegija pradėtų dėrybą su ES komisija. Tokie didžiuliai tarifų padidinimai 3-400 procentų ir daugiau yra neregėtas dalykas bendradarbiaujant su tokiais prekybos partneriais kaip Norvegija. Hartok. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Pasaulyje Dohos dėrybų kontekste visuomet yra keliamas reikalavimas, kad žemės ūkio srityje nebūtų e, atsiskiriama nuo bendro prekybos konteksto ir siūloma liberalizuoti prekybą apskritai. Norvegija turi labai nedidelį žemės ūkio sektorių. 2011 metų sviesto krizė Norvegijoje primena tuos laikus, kai ES e, buvo vykdoma nelegali žemės ūkio produktų prekyba. Labai suprantamas dalykas, kad mažos nekonkurencingos Norvegijos įmonės turi atlaikyti labai didelį rinkos spaudimą, tačiau kaip Europos ekonominės erdvės narė, Norvegija turi taikyti legales priemonės, o ne tokias kaip ši. Norėčiau paklausti komisijos. Jūs kalbėjote apie dvišalius dvišalės dėrybas, tačiau kaip jų metu įtikinti Norvegiją, kad ji naudotųsi kitomis žemės ūkio sektoriaus apsaugomos priemonėmis, o ne mūtų ir mokesčių padidinimo. Uh, Pirmininkė, komisijos nariai. Aš e, parlamento žemės ūkio komitete rengiau nuomonę apie priekybą žemės ūkio produktais tarp ES ir Norvegijos karalystės. Ta nuomonė buvo įtraukta į dvišalį priekybą susitarimą sudarytą 2012 metais. Tame susitarime abi šalis įsipareigojo toliau 19 e, straipsnio e, Europos ekonominės erdvės susitarimo dvasioje dirbti. Primenu, kad šiame susitarime abi šalis įsipareigojo toliau dėti pastangas, kad būtų pasiekta progresyvi žemės ūkio prekybos liberalizacija. Jos e, abi sakė, kad 2014 metais įvyks prekybos sąlygų peržiūra, stengiantis išnagrinėti tolesnės galimas nuolaidas. E, komisija tada tam pritarė ir abi šalys nusprendė, kad toks sustarimas e, joms yra naudingas. Faktas yra toks, kad šiandien priekyba žemės ūkio produktais sudaro 5,9 procentus Norvegijos eksporto Europos Sąjungo ir 10 procentų importo Norvegijoje. Taigi aš esu nepaprastai nustebęs, kad norvegai dabar nusprendžia velgtis taip, kad e, yra absoliučiai pažeidžiamas šis susitarimas. Todėl aš skatinu Europos komisiją, kad būtų imtasi veiksmų. E, kad šios prievalės būtų pažabotos prieš formalę peržiūrą 2014 metais. Ačiū ponė Ashford, dabar Žonas Benoscen. Tak, fru Forman. Ačiū ponė pirmininkė. Praėjo e, metai po to, kai Norvegijos vyriausybė pakeitė e, advalauriam mokestį ir tai buvo padaryta labai greitai, staiga. E, šeši mėnesiai praėjo po to, kai Norvegijos vyriausybė e, pasinaudojo advaloriam teisę sūriui, e, avienai ir jautinai. Kaip žinia, jautinai 344 procentais buvo padintas mokestis. Norvegija iš esmės yra susidūrusi su prekybos balanso sunkumais. Ir Norvegija lygiai taip pat yra pasirašusi 19 straipsnį, ypač jo 10 punktą, kuriame yra kalbama apie dvišalę liberalizaciją. Nuo 2012 m. sausio 1 dienos visi tie įsipareigojimai galioja. Yra numatyta, kad abu partneriai turi priimti priemonės, kurios užtikrintų, kad priimtosios priemonės nesukeltų sunkumų importui ir nebūtų įvesti papildomi apribojimai. Taigi, jeigu norvegai elgsis taip, kaip reikia, jie akivaizdžiai pažeis šį susitarimą. Norvegija daro tą patį ir kitoje, kitose srityse - naftos ir žuvų srityje, žuvies srityje. ES savo ruoštų jaučiasi nusivylusi ir aš esu nusivylęs dėl to, kad Norvegijos valdžia taip elgesi. E, iškyla grėsmė pagrindiniams principams ir ES sprendimai šioje srityje turi duoti aišku signalą Norvegijai. Mes nesutiksime su protekcionizmu. Tai turi būti tvirtas signalas duodamas. E, tos teisės buvo priimtos be, tie, tie pakeitimai buvo priimti be iš ankstinio pasitarimo. Mes e, nekalbame apie kažkokį laisvanorišką pasirinkimą, kaip elgtis e, vidaus rinkoje. Todėl Europos komisija turėtų pasinaudoti šią progą ir šiandien pat duoti aišku signalą, ką ji gali padaryti e, norvegų protekcionizmo atžvilgių. Tokių dalykų negalime toleruoti nei Norvegijoje, nei iš kitose šalise. Ja, dank u wel, voorzitter. De lange drie minuten. In Nederland hebben wij een mooi spreek. Ačiū pirmininkė. Niderlanduose yra tokia patarlė sako, kad negalima atskirti e, e, sūrio nuo sumuštinio. Mes e, neturime kalbėti nei apie duoną ar sūrį, kuris gali būti išimamas iš sumuštinio. Mes tiesiog turėtume kalbėti apie muitus, kurie yra netinkami, nepriimtini Kitaip gali atsitikti taip, kad Niderlando hortenzijoms apskritai bus užvertos duris eksportuojant į kitą pasaulį. Konkrečiam hortenzijų augintojui tai yra tiesiog e, galas ir mes turime užtikrinti, E, tam augintojui prieigą prie Norvegijos rinkos. Šitas mokestis yra įvestas jau keletas, keletą mėnesių, o komisija atrodo nieko neveikia. Jeigu iš tikrųjų taip yra, tai labai e, tenka labai apgalėstauti, Komisija turi skubiai šaukti, šaukti pasitarimą su Norvegijos atstovais, o jeigu Norvegija e, neatsižvelgtų į mūsų reikalavimus, tai tuomet reikėtų imtis atitinkamų kontrapriemonių, apmokestinant norvegiškos lašišos importą. Taigi reikia išspręsti tuos klausimus tarp ES ir Norvegijos. Taigi dar kartą kartoju, kad sumuštinėje ir duona, ir sūris arba sviestas neatskiriami. Ačiū, ponė Delangė. Dabar e, žodis ponui Hanui. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems parlamento nariams iškėlusiems šį klausimą diskusijai už jūsų griežtus žodžius dėl to, ką išsakė ponas Artugas ir kiti. Prekybos sąlygų peržiūra, kaip, minėjote, kaip minėjote, numatyta 2014 metais. Po to turėtų prasidėti naujas darybų raundas, siekiant toliau liberalizuoti prekybą. Dar kartą dėkoju Jums už politinę paramą, patvirtinant rytoj griežtą rezoliuciją šio klausimu. Dar kartą aš galiu Jūs patikinti, kad mes atsižvelgsime į ją ir kitose mūsų santykių ir darybų su Norvegija srityje ateityje. Ačiū. Ačiū, aš gavau e, pasiūlymą rezoliucijai. E, šią diskusiją baigėme, balsuosime rytoj 12 val. Kitas posėdis įvyks rytoj Liepos 4 dieną nuo 8.30 iki 14 val. ir paskui nuo 15 iki 17 val. Protokolas kelbimas.